finansuoti Europos infrastruktūros projektus. Iš esmės, e, šios reformos yra susijusios su sudėtingais klausimais. Mes balsuosime prieš. Mes esame prieš naujus mokesčius, nes tai prieštaroja mūsų moraliai. E, ponas Kliūtė.